Šiandien maždaug po dviejų valandų kitas dabar atvarkės klausimas ir diskusijos pagal 135 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. E, tai yra skubos tvarkas svarstami klausimai. Pirmasis klausimas dėl žmogaus teisų pažeidimų. Pirmasis klausimas susijęs su uh, albinizmo sutrikimą turinčiais asmenimis Afrikoje, visų pirma Malavijoje. Keli yra šios rezoliucijos autoriai. Uh, Pirmoji kalbės ponė Valero. Labai ačiū. Vienas iš 20 tūkstančių gyventojų yra albinosas. Albinosų diskriminacija yra labai rimta problema Afrikoje į pietus nuo Saharos, taip pat ir kitose pasaulio dalyse. Daugiau negu 600 e, išpolių praėjusiais metais buvo vykdyta prieš albinosus. E, tų žmonių e, kūnai nusipelno tokios pat gerovės kaip ir visi kiti ir tai, kad tie žmonės yra taip diskriminuojami, tai yra absurdiška. Nors iš tiesų yra e, imamasi priemonių, kad būtų baigtas toks žmonių diskriminavimas ir net prekyba jų kūno dalimis, tos priemonės yra nepakankamos. Mes suprantame, kad reikia imtis priemonių uh, E, net tam, kad e, liudininkus apsaugotume, nes dabar net liudininkai bijo duoti parodymus apie tokių žmonių diskriminavimą. Tai yra nusikaltimas. Taip pat turime kalbėti apie prevencinį darbą. Reikia e, tokių priemonių visuomeniai, kurios šviestų žmonės ir informuotų apie albinosus. Turime apsaugoti žmonės albinosus Mes kalbame apie jų būsto apsaugojimą, policijos pajėgų e, buvimą region, e, jų gyvenamosiose vietose ir aišku kova su diskriminacija. E, tak, thank you. Następny. Ačiū. Kita rezoliucijos autorė ponė Hilde Vautmans. Jei dvi minutės ačiū ponė pirmininkė, komisijos narė, kolegos Majeso Isak yra paskutinė auka. Tai nekaltas 12 metų berniukas, kuris buvo pagroptas, parduotas, nužudytas dėl savo plaukų ar dėl savo kaulų, nes yra manoma, kad e, Afrikoje, kad jie turi magiškų galių. Per pastarosius devynerius mėnesius Malavi vėl užtvindė smurto banga albinosių atžvilgių. 12 pranešimų turime apie diskriminuojamus arba perskiojimus asmenys, tačiau kolegos žino, kad tai yra tik tai Lietkalnio viršūnė. Mes turime informacijos apie 600 žmonių, kurie yra diskriminuojami, persekiojami ir žudomi. Tūkstančiai žmonių Afrikoje e, turi albinizmo sindromą, mūsų pareiga yra juos apsaugoti, apsaugoti jų pagrindinės teisės ir dėl to, kad jų išvaizda kitokia, Negalima leisti jų žudyti ir nesvarbu, kad tie veiksmai vyksta Afrikoje kažkur toli nuo mūsų. Mes privalome pasirūpinti, kad 2017 metais tie prietarai baigtųsi, o e, tam turime užtikrinti geresnį švietimą, turime e, padaryti galą nusikaltelių organizacijų veiksmams, e, kadangi tie nusikalteliai prekiauja e, albinosų e, plaukais, kūno dalimis. Turime apsaugoti albinosų vaikus, turime padaryti galą šiai diskriminacijai. Kolegos, Dėkime visas pastangas tam, kad kiekvienas šio žemės gyventojas, baltaodis ar juodaodis ar geltonodis, nesvarbu kokia būtų juodos spalva, galėtų būti apsaugotas. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Miguel, Miguel Urban Krespo dabar kalbės, prašau. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Nužudimų, užpolimų, pagrobimų skaičius. Uh, susijęs su albinosiais Malavija ir kitose Afrikos šalise kelia didžiulį susirūpinimą. Daug žmonių buvo nužudyta, kiti patyrė smurtą, pagrobtieji yra laikomi nežinomose vietose. Malavio vyriausybė turi imtis atitinkamų teisinių politinių priemonių, kad užkirsti kelią šiems veiksmams. ES valstybės narės, teikiančios paramą Malaviui kitoms regiono šalims, privalo uh, pareikalauti, kad būtų laikomasi žmogaus teisų, kad būtų apsaugota ypač šių asmenų grupė. Labai svarbu parengti e, ir kelti klausimus susijusius su mūsų ekonominės veiklos modeliu, kuomet yra besaikiai naudojamos šių šalių gamtinės e, iškasenos, e, miškų ištekliai Žinoma, e, reikia nepamiršti e, tų prietarų, e, kuriais čia yra vadovaujamasi, tačiau pirmiausia, reikia spręsti žmonių skurdo problemas. Ačiū. Pone Krespo, dabar kalbėsiu. Tu nekėlam vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė. Albinosai Afrikoje patiria plataus masto persekiojimus ir diskriminaciją. Vien per pastarosius metus 172 albinosai buvo nužudyti, beveik 300 buvo užpulti ir e, persekiojami siekiant jų kūno dalių. Malavyje šiais metais prasidėjo albinosų e, žudimai ir persekiojimai, nes vietos e, teisingumo sistema negali apsaugoti iš šios mažumos atstovų nuo kriminalinių nusikaltelių gaujų. Albinosams Malavio vyriausybė privalo užtikrinti pačias e, didžiausias e, garantijas siekiant apginti jų teisės Tanzanijoje ir Mozambike. Buvo pradėtos įgyvendinti veiksmų programos, e, siekiant kreipti visuomenės dėmesį į albinosų bendrapiliečių apsaugą. Malavis turėtų pasiekti šių šalių pavyzdžių. Ačiū uždėmesį. Ačiū. Dabar e, kalbės e, Saraja Post. Pusantros minutės, prašau. Ačiū, pane pirmininkė, mėly kolegos. Aš kalbėsiu švediškai. Kolegos, komisija Jurova. Tai, kad e, mes turime tokį reiškinį, mes turime kalbėti apie Malavį ir kito Afrikos valstybių albinizmo sindromą turančių žmonės. Kokiagi jų dabar padėtis? albinosai žudomi, diskriminuojami kiekvieną dieną. Ne tik e, žudomi dėl to, kad nebeliktų jų visuomenė ir jų kūnas galėtų būti panaudotas, bet ir susiduria su e, labai rimtais pavojais savo gynybėse. Moteris ir vaikai, ypač yra kankinami vaikai, yra sukapojami gavalais ir jų kūno dalis pardavinėjamos. Kaip mes galime kovoti su tokia padėtimi? Reikia geresnių teisės aktų, ar reikia geriau įgyvendinti jau egzistuojančius teisės aktus ir priekybos planus? Aš reikalauju, kad būtų skirta daugiau resursų policijos švietimui. ES institucijos negali nekreipti dėmesio į tokias problemas. Mes turime uh, sukurti tokį mechanizmą, kuris būtų neatsiejamas nuo tų valstybių ekonominės raidos. Laikas reaguoti ir veikti. Kalbame apie struktūrinę diskriminaciją, mes e, čia kalbame apie žmonių švietimą, mokymą. Mes negalime leisti, kad žmonės mirtų dėl to, kad jų odos spalva kitokia. E, Malavis ir kitos Afrikos valstybės pačios turi apsaugoti visus savo žmonės, visus savo piliečius, o mūsų uždavinys - pasirūpinti, kad taip iš tiesų būtų. Tak Ačiū. Dėkuoju. Charles Tanok. Vieną minutę. Pone pirmininkė, albinosų naikinimas Afrikos valstybės yra baisi tragedija. Aš atsimenu, kad apie tai kalbėjome prieš dešimtmetį, aptardami Tanzanijos padėtį, buvo žudomi nekalti albinosai ir dažniausiai vaikų Vaikai persiekėjami, nes bandoma parduoti jų kūno dalis. Ir tai vyksta ne tik Malavija. Matome, kad tokių atvejų išaugo ir kitose šalyse. Kitos valstybės yra Burundis, Mozambikas, Kenija, Nigerija ir Zambija. Ši pažeidžiama bendruomenė susiduria ir su medicininiais padariniais, patirdami albanizmo, albinizmo negalę, dėl to, kad saulė gali jiems sukelti odos vėžį, bet iš tiesų tai prilyginama su viduržemžišku regenavimu ir aš norėčiau pasveikinti Malavio baudžiamo kodekso reformas ir taip pat tai, kad buvo patvirtintas regioninis veiksmų planas 2017-2021 metams, tą padarė Afrikos sąjunga ir jungtinės tautos. Tai yra pozityvus, labai konkretus Afrikos lyderių įsipareigojimo signalas, bandant užkesti kelią bet, diskriminacijai, bet kokiai diskriminacijai tokių žmonių atžvilgių ir užkirsti kelią netinkamam žiauriam elgesiu su tokiais žmonėmis. Dėkoju. Ačiū. Ponui Tanukui. Ignacio Korao. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Malavis kartu su kitomis Afrikos šalimis susiduria su žmogaus, baisiais žmogaus teisų pažeidimais tokių albinosų žmonių atžvilgių. Viskas grindžiama prietarais ir įsitikinimu, kad tai yra, kad e, tokia reta lyga, sutikimas turi kažkokiu tai ypatingų galių. Ir žmonės susiduria su įvairiais e, žmogaus teisų pažeidimais, yra jie žudomi, yra pjaustomos jų kūno dalys ir jie negauna prieigos prie paprastų paslaugų. Šios šalys bando kovoti su tokiais žiauriais nusikaltimais ir patraukti atsakomybę nusikaltėlius. Šioje bendroje rezoliucijoje mes reikalavome, kad ES ir jos valstybės narės dirbtų su tomis šalimis, kad būtų galima efektyviai paremti jų pastangas išspręsti šias problemas ir užtikrinti albinizmo sutrikimą turinčių žmonių teisės. Reikalinga techninė ir kitokia pagalba. Ir kaip ir kiti, aš manau, kad darbo grupės įsteigimas policijos pajėgose leistų geriau užkisti kelią tokiams susikaltimams ir geriau juos tirti. Tai būtų labai naudinga priemonė. Dėkoju. Ačiū. Ponui Korao. Dabar pasisakys Mario Borgecijo. Dvi minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra tabų tema, tokia ji buvo eilę metų ir nedaug Europos, Europos parlamento narių išdryso apie tai kalbėti, išskyrus mane. Ir dėl to mano frakcija pasirašė po šiuo tekstu, nes tai yra ta problema, kurią mes akcentavome ir pasmerkėme tą situaciją jau prieš eilę metų. Tai laikoma delikačių klausimų, tam tikra tabų tema ir niekas nenorėjo imtis šios temos nei Afrikos vyriausybės, kurios tiesiogiai susiduria su šia problema. Yra 27 Afrikos valstybės žemiau e, į pietus nuo Saharos dykumos, kurios susiduria su albinizmo reiškiniu. Ir kai kur tos problemos aktualesnės, pavyzdžiui, Malavija. Prezidentas pasmerkė tą e, reiškinį, tačiau kai kalba eina apie konkrečias priemonės, bandant patraukti atsakomybę tuos, kurie prekiauja žmonių kūno dalimis tai iš tiesų yra gėdinga priekyba, tačiau vis tiek tai yra tabų tema. Tai yra tikrai viena baisiausių, vienas baisiausių nusikaltimų, bet kaip sakiau, apie tai vengiama kalbėti. kai yra aptariama žmogus teisės Afrikoje. Aš manau, kad Europos parlamentas turi surasti narsos ir iškelti kitas tabų temas, tokias, kurio, kurių mes nedrįstame iškelti. Tai yra rasizmas nukreiptas prieš baltuosius. Čia šis, šis reiškinys irgi tam tikra prasme yra rasizmas nukreiptas prieš baltaodžius. Mes kalbame apie pažeidžiamus asmenis, kuriems reikalinga apsauga, tačiau reikia imtis konkrečių priemonių ir aš manau, kad Europa turi pasirūpinti, kad būtų iškirstas mūsų balsas, ypatingai Afrikos sąjungos rėmuose. Afrikos sąjunga tikrai turi priežasčių išgirsti mūsų balsą. Ir mes turime pre, pre, spręsti tą problemą su pavienėmis vyriausybėmis, kuomet jos bando uždangstyti tokius e, nusikaltimus. Tai yra iš tiesų gėdinga. Dėkoju, ponui Borgecijo. Dabar pak, norėčiau pakviesti Bogdan Ventą pasisakyti. Prašau. Jums skiriama viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Albinizmas yra ta problema, e, apie kurią kalbėjome ir praeitų metų Liepos mėnesį. Turime pasakyti, kad nebuvo daug pasiekta pažangos, nėra užtikrinama tinkama nukentėjusių apsauga, nėra tinkamo mechanizmo, kuris leistų pasirūpinti tokiais žmonėmis. Kalba eina apie Malavį, Mozambiką ir kitas, Tanzaniją, kitas valstybės, kur tokių žmonių uh, kūno na, dalys naudojamos mediciniais tikslais, tai reiškia, kad žmonės visiškai nėra šviečiami. Taip pat reikalingas ir regioninis planas, apie jį kalbėjo e, kolega Tūne Kelam ir Afrikos žmogaus teisų komitetas e, turi sureaguoti ir taip pat reikalingos labai konkrečios strategijos švietimo srityje. Reikia šviesti visuomenę apie albinizmo sutrikimą. Taip pat reikia apsaugoti šią žmonių grupę ir vietos valdžios institucijos pilietinė visuomenė čia turi suvaidinti svarbų vaidmenį. Ačiū, ponui Venta. Dabar pasisakys Cecil e, Kiengė. Jums pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Albinizmo sutrikimą turinčių žmonių likimas dažnai sutinkamas tyla. Kaip žinia, tai yra paveldima genet, paveldima gen, paveldimas genetinis sutrikimas. Ir tų valstybių sveikatos sistemos turi pasirūpinti tomis tai žmonėmis. Mes matome, kad šiek tiek pažangos buvo pasiekta. Tanzanijoje politinių lygmenių buvo bandoma įtraukti albinizmo sutrikimą turinčius asmenys į, į, į sveikatos priežiūros sistemą. Ir džiaugiamės, kad šį jautrų klausimą kelia ir Europa ir Afrikos Sąjunga siūlo veiksmų planą, taip pat jungtinių tautų lygmenių yra imamasi priemonių, tačiau Afrikos lyderiai turi imtis kur kas konkretesnių priemonių. Valstybės pirminė atsakomybė yra apsaugoti piliečius, įskaitant ir visuomenės pažeidžiamiausias grupės. Taigi mes turime reikalauti, kad Malavio vyriausybė užtikrintų veiksmingą tokių albinizmo sutrikimą turinčių žmonių apsaugą, kad būtų galima užtikrinti jiems teisės į saugumą nes tikrai nėra primtina, kad tokie žmonės tampa ekstremalaus smurto aukomis ir taip pat jie susiduria su persikėjimu bei socialinė atskirtimi, taigi mes turime sukurti visiškai kitą kultūrą, kad užkirstume kelią tokių žmonių stigmatizavimui ir reikia darbą pradėti nuo mokyklų, kad būtų galima atsisakyti tokios pasenusios praktikos 21-ame amžiuje. Tokia praktika neturi surasti vietos šio laikinėme pasaulyje albinizmą turintys, žm, albinizmą sutrikimą turintys žmonės negali būti pamiršti arba palikti likimo valiai. Ačiū poniai Kengiai. Ponas Pospišil. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pritarti ankstesniems kalbėtojams. Manau, kad gerai, jog patvirtinsime rezoliuciją, kuria pasmerkiama praktika nukreipta prieš šią žmonių grupę Afrikoje. Visiškai teisinga detaliai aprašyti visus tuos dalykus, kurie vyksta Afrikoje, ypatingai Malavija tuos dalykus, su kuriais susiduria, su kuriais susiduria tie žmonės. Na ir aišku, rezoliucija yra labai deskriptyvinio pobūdžio ir būtų gerai, jeigu komisija vykdomosios valdžios organas savo diplomatinėse pastangose bandytų daryti spaudimą Afrikos šalims, šiuo atveju Malaviui, kad tos šalys užtikrintų konkrečią specifinę apsaugą um, albinizmo sutrikimą turintiems žmonėms. Rezoliucijoje kalbama apie žiaurumus, kurie vykdomi tokių žmonių atžvilgių. Sunku patikėti, kad kalbame apie tai 21 amžiuje. Ir tai yra mūsų moralinė prievolė pasirūpinti ir apsaugoti tokius žmonės. Dėkoju. Labas rytas visiems. Ponas Hetman dabar pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Albinizmo sutrikimą turinčių žmonių situacija Afrikoje šokiruoja. Tai primena viduramžio praktiką, tikrai neprimena modernių laikų. Yra tikima, kad albinosai turi ypatingų galių ir dėl to už tūkstančius dolerių parduodamos jo, jų kūno dalys. Tai tokie albinizmo sutrikimą turintys asmenys susiduria su grėsmės, su mirties e, grėsme ir reikia daugiausia dėmesio skirti būtent visuomenės e, švietimo, sąmoninimo klausimui, nes reikia normaliai paaiškinti, kad čia nėra jokių, jokių magiškų galių, susijusius tokiais asmenimis. Tiesiog reikia pagerinti tokių žmonių gyvenimo sąlygas, užtikrinti jiems prieigą prie švietimo, sveikatos priežiūrų, priežiūros paslaugų, taip pat um, suteikti psichologinės paslaugas. Kad uh, iš tiesų dabar matome, kad tokie žmonės visiškai ne, nėra saugus Afrikos šalyse. Ačiū, nu, periname prie procedūros pakelk ranką. Ačiū pirmininkė, kolegos, komisijos nariai, narė, kalba panas Farija. Daugiau kaip prieš metus priėmė rezoliuciją dėl alpinizmo sutrikimą turinčių žmonių padėti Afrikoje, ypač Malavyje, bet pastebėjome, kad išpolių prieš tokius žmonės skaičius tik išaugo Afrikoje, Pietų Afrikoje, Mozambike, Malavyje, Tanzanijoje. Albinosai ir toliau išgyvena baisų gyvenimą. Vaikai yra persekiojami, jų šeimos yra persekiojamas, jie tampa priekyba žmonėmis aukomis. Policija jokios apsaugos nesuteikia dažniausiai. Nusikalteliai remiasi prietarais, kad albinosų kūno dalis turi gydomųjų galių. Mes turime vienašališkai, viena, vienbalsiškai pasmerkti tokius e, reiškinius ir turime paremti tas, tų valstybių nacionalinius veiksmus, kuriais yra e, žmonės šviečiami apie tokią genetinę būklę. Mes negalime leisti e, tam toliau tęstis. Ačiū ponė Kaputo, jums irgi viena minutė. Ačiū ponė pirmininkė. visuomenėje, Afrikos visuomenėse albinosai yra kankinami, e, nupjaustomas jų kūno dalis, jie yra žudomi. Beveik visoje pietinėje Afrikos dalyje taip vyksta. Panaši padėtis yra ir Indijoje. Malavija labai prasta padėtis. Kiekvienais metais daugybė e, albinosų yra nužudomi, jų kūnai sukapojami ir parduodama, parduodami tarsi gydimui yra pasakyta, kad 2014 metais vis daugiau ir daugiau, e, e, labai ženkliai išaugo tokių nusikaltimų skaičius. Štai žmonės gyvena baimėje, tarptautinė bendruomenė turi daryti viską, ką gali, kad užtikrintų albinosų teisę į, pag, į žmogaus teisės, į orumą, į žmogišką gyvenimą. Nes turime daryti spaudimą valstybėms, kuriuose tokia praktika egzistuoja, pavyzdžiui, Malavija. Mes turime pasirūpinti, kad efektyvi kenčiančių žmonių apsauga būtų užtikrinta, juos meninės saugumas būtų garantuotas. Aš remiu šią rezoliuciją, aš ją pasirašiau, kalba ponas Marijas. Albinosai yra persikojami. Mes kalbame apie 20 tūkstančių žmonių čia. Jie yra žudomi, kankinami, su jais elgiamasi nežmoniškai. Tai vyksta ne tik Malavija, bet ir daugelį kitų Afrikos valstybių. Moteris pagimdžiusios uh, albinosus uh, e, juos palieka. Tai uh, yra susiję su prietarais, kad uh, albinosų kūno dalis turi magiškų galių. Galvojama, kad jomis galima kažkokiu tai stebuklingų miltelių pasigaminti. Tai turi baigtis. Nes dabar uh, albinosai yra persiekojami, jų gyvybei grėsia grėsmė nuolat. Mes turime baigti tokią praktiką, turime dirbti su Mozambiku, uh, Kenija, Tanzanija ir kitomis valstybėmis, kad tokie žmonės būtų apsaugoti. Ačiū, turiu ponas Kelį vieną minutę. Labai ačiū. Aš esu labai rimtai susirūpinęs ir pasibaisėjęs albinizmo sutrikimą turinčių asmenų padėti Malavė ir kitose Afrikos valstybėse. Tolesnis stigmatizavimas, išpoliai prieš šios kūno dalių pardavinėjimas e, pasiekė siaubingą mastą. E, albinizmo sutrikimą turintys asmenys yra marginalizuoti, izoliuoti, susiduria su žiauriu smurtu ir jų žmogaus teisų pažeidimais. Todėl turime kreiptis atitinkamų valstybių vyriausybės kad būtų pritaikomas teisingumo priemonės ir panaikintas nebaudžiamumas, nes dabar jis dominuoja tose valstybėse. Būtina, kad būtų sutvarkyta e, sveikatos apsauga, švietimo sistema, kad e, albinizmo sutrikimą turintys asmenys galėtų jomis naudotis E, mes negalime leisti, kad tokie žmogaus teisų pažeidimai ir toliau tęstusi. Aš džiaugiuosi, kad mano kolegos parlamento nariai parengė tokį dokumentą ir aš manau, kad po šiandienos pasisakymų mes galėsime galiau, pagaliau užbaigti tokius įpročius Afrikoje. Ačiū toliau, ponas Dananu, ačiū ponė pirmininkė. Iš tiesų, E, albinizmo sutrikimą turintys žmonės kartais išgyvena pragarą, nes visuomenė nėra informuota. Tai ypač pasakytina apie Malavį ir kai kurias kitas Afrikos valstybės. Todėl valstybės pačios turi vykdyti švietimo veiklą šiuo klausimu. Be to, mes turime kalbėti apie teisinės nuostatas, kad tie uh, pažeidžiami žmonės būtų apsaugoti e, nuo tų uh, viduržamžiškų įsitikinimų labiausiai reikia apsaugoti moteris, kurios dažnai yra prievartaujamos, nes yra prietaras, kad e, lytiniai santykiai su albinuose moterimi išgydys nuo živ ir AIDS. E, vaikai, turintys albinizmo sutrikimą, taip pat tampa labai dažnai aukomis ir kenčia ypatingą skausmą mokyklose. ES turi padėti atitinkamos valstybėms informuoti visuomenę, šviesti visuomenę tuo klausimu. Tai yra absoliučiai būtina, nes tik taip galėsime ilgam laikui išspręsti problemas. Ir tik taip tos valstybės galės apsaugoti savo žmonės. Timoj. Labai ačiū. Paskutinis pasisakymas, ponas Polčiak. Prašau, vieną minutę. Ačiū, pana pirmininkė, už sutiktą žodį. Šis klausimas iš tiesų kelia didžiulį pasibaisėjimą ir susirūpinimą, kaip ir e, šimtai kitų atvejų. Vien skaitydamas pranešimo rezoliucijos tekstą aš negaliu patikėti, kad e, ten kalbama apie 21 amžių, o ne apie viduramžius. Vienas iš tinkamiausių būdų, kaip pakeisti padėtį, tai yra per švietimą, tačiau visa, visa šis procesas užtruktų pakankamai ilgą laiką, o būtina užtikrinti šių žmonių apsaugą kuo greičiau. Todėl būtina vyriausybėms atitinkamų šalių imtis deramų priemonių. Tai yra vienintelis būdas, kaip kovoti su šiais prietarais kalbėtojas yra nutraukiamas. Ačiū, steiksiu žodį komisijos nariai Jūrovai, prašau. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, norėčiau padėkoti Jums už galimybę pasisakyti labai svarbių žmogaus teisų klausimus. Per pastaros metus užfiksavome e, padidėjusių nusikaltimų mastą prieš albinizmo strigimą turinčius asmenys Malavijoje ir, ir kitas Afrikos šalis į pietus nuo Saharos. Žmonės yra grobiami, parduodami, žudomi. Pastarį kartą, kuomet ši tema buvo svarstama Europos parlamente, jo nariai atkreipė dėmesį į būtinybę imtis griežtų konkrečių veiksmų. Uh, Šie veiksmai ir toliau ir šiandien išlieka labai aktualūs. Būtent dėl šios priežasties ES bendrauja su minėtomis šalimis, ragindama užtikrinti albinosų apsaugą tose bendruomenėse, kur išpoliai prieš juos ir toliau nesustoja reikalaudama, kad nusikaltėliai būtų patraukti atsakomybėn. Ta būtina pasitelkti tarptautinį, tarpvalstybinį bendradarbiavimą, nes šios problemos mastas dažnai ir pobūdis yra regioninis. Taigi mes pritarėme jūsų pasiūlymus atkreipti dėmesį į tai, kad reikia pripažinti tam tikrus specifinius albinosų poreikius medicininius, psichologinius, socialinius ir švietimo. Būtina priimti ilgalaikius įsipareigojimus, bendrauti su visais interesuotais subjektais, įskaitant pilietinę visuomenę, kuri taip pat turi atlikti tinkamą vaidmenį siekdama išsklaidyti tos įsisenėjusius prietarus visuomenėje. Galime pastebėti, kad tarptautinė bendruomenė taip pat vis daugiau deda pastangų. Siekdamas spręsti šią situaciją yra paskelbta tarptautinė albinizmo problemų diena pasaulio mastu jungtinių tautų kontekste ir jungtinių tautų nepriklausomi ekspertai dabar taip pat sutelkia pastangas atkreipdami dėmesį į albinizmo problemą. Be to e, atitinkamų šalių vyriausybės taip pat rodo, kad vis labiau pripažįsta šios problemos mastą. Tai yra taip pat teigiamai vertintini žingsnė. Mes ir toliau dedame pastangas per ES atstovybės atinkamose šalyse ir ES ir toliau uh, dės pastangas remdama vietos bendruomenių plėtinės visuomenės pastangas. Mes siekiame, kad albinizmų strikimą turintiems asmenys būtų sudarytos visos sąlygos gyventi oriai ir nepatirti smurto bei diskriminacijos. Ačiū komisijos nariai. Visiems kalbėjusiems noriu pranešti, kad gavau aštuonis pasiūlymus dėl rezoliucijos diskusijų pabaigoje. Diskusijos šio klausimu baigiamus balsuosime šiandien.